Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne wieder die Sitzung und. Kolegos, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Šiandien po pietų mūsų darbo tarkin įtrauktas labai svarbus klausimas, tai yra klausimas E, profesoriaus Hanso Bruningso klausimas. Jis yra paskirtasis Europos aplinkosaugos agentūros e, vykdantysis direktorius ir nusprendėme surenkti jo kandidatūros klausimus. Tai tradicija mūsų komitete. Žinau, kad daugelis kolegų jau mm, įsirašė į kalbėtojų sąrašus. Visų pirma, ponas Brunings prisistatys, padarys žanginį pareiškimą. Tam numatytos 10 minučių. Po to vyks klausimų atsakymų raundas. Komiteto nariai turės po vieną minutę klausimui ir e, dvi minutės numatytos atsakymui. Po to bus galimybė užduoti uh, 45 sekundžių papildomą klausimą ir jį reikės atsakyti per vieną minutę. Pone Brunings, ar esate pasirengęs? Jei taip, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Man didelė garbė ir labai malonu pristatyti jums ir pasikeisti nuomonėmis apie Europos aplinkosaugos agentūrą. Prieš pradėdamas atsakyti į jūsų klausimus, pasinaudosi galimybę, kaip pirmininkas ir paprašė, prisistatyti ir pristatyti Europos aplinkosaugos aplinkosaugos agentūros svarbiausius strateginius tikslus. Ir po to bus klausimai atsakymai. Vis pirma, noriu pasisakyti, kad aš E, didelę dalį savo profesinio darbo užsėmiau tyrimais ir akademinių tyrimų srityje buvau užsėmiau teoriniais tyrimais. Pastarosius 20 metų vykdžiau pol, į politiką, tam tikrą politiką orientuotus tyrimus e, klimato kaitos, aplinkosaugos sritise stebėsenos, e, poveikio vertinimo, metodologijos, e, aplinkosaugos politikos integracijos ir ilgalaikių persitvarkymų e, klausimais tai yra Europos aplinkos saugos agentūros rytis. Ir domėjausi skirtingais lygmenimis regionų, regioninių lygmenių, nagrinėjau Flandrijos regioną ES perspektyvos kontekste, bei taip pat tyriau ES valstybės, taip pat ESBO organizacijos procesus ir pasaulinius procesus. Pastarosius penketą metų sav, spausdinau savo mokslinių tyrimų pagrindų parengtus straipsnius įvairiuose e, leidiniuose. Ir dirbdamas šį darbą, manau, turėjau galimybę susidaryti vaizdą, kaip veikia, kokie procesai veikia aplinkos saugos srityje ES lygmenių ir taip pat pasaulinių lygmenių. Tuo pat metu be, be akademinės veiklos dalyvavau ir politiniuose procesuose įvairiuose lygmenyse. Dirbau patarėjų įvairiuose struktūrose. E, vadovavimo institucijose, taip pat dirbau su, social, su pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis bei įvairiomis iniciatyvomis klimato kaitos ir tvarios plėtros rytise. Buvo, esu e, tyrim, į tyrimus orientuotos politikos e, specialistų tinklo vadovas ir bendrai 20 metį, metų dirbu srityje, kurioje E, susitinka moksliniai tyrimai ir politika. Kalbant apie vadybo, vadybos patirtį, e, man buvo patikėta atsakomybė už finansus ir už e, personalą darbuotojus nuo 1996 metų ir dirbdamas pastarosius keletą metų E, buvau atsakingas už 25 asmenų kolektyvą, mūsų organizacijos biudžetas buvo beveik 106 milijonai eurų ir taip pat buvau atsakingas už santykius su, su vairiomis organizacijomis bei e, interesų e, grupių atstovais ir manau, kad tai sutampa su galimomis užduotimis Europos aplinkosaugos agentūros vadovo poste. Taip pat noriu pasakyti, kad dirbau Junktinėse valstijose, Niderlanduose, vykdžiau mokslinius tyrimus daugiau nei dešimtyje valstybių, dirbau su e, e tarptautinė e, bendruomenė, e, kalbu keliomis kalbomis, kaip matote, e, kalbu, puikiai kalbu angliškai. Palaikiau ryšius su kolegomis Junktinėse valstijose bei Kinijoje. E, E, srityse ir klausimais, yra, kurie yra aktualūs aplinkosaugos agentūrai. Aš e, gebu suburti komandą, dirbti, ją motivuoti, tai yra vertybės, kuriomis tikrai tikiu savo profesinėme gyvenime. Šiek tiek apie aplinkosaugos agentūrą. Be abejo, aš pritariu aplinkosaugos agentūros vizijai dėl e, duomenų kaupimo, e, politikos, pasiūlytų politinių sprendimų, e, visapusiško įvertinimo. Tai yra aplinkosaugos agentūra turi teikti patikimą ir išsame informaciją ir mokslas yra e, mokslinių žinių, sprendimų prieimėjų, e, susitikimo ir bendravimo e, erdvė. Ir kalbant apie tikslus, norėčiau paminėti keletą iš jų. Visų pirma, e, užtikrinti aplinkosaugos agentūros svarbiausios veiklos kokybę. Aplinkosaugos agentūra išsiskiria savo korektišką veiklą ir nuolatiniu dėmesiu pagrindinių užduočių įgyvendinimui. Svarbiausias tikslas užtikrinti kokybišką ir patikimą informaciją politinių sprendimų prieimėmės. Kitas tikslas - užtikrinti ilgalaikių pertvarkos procesų palaikymą Europos Sąjungoje kalbant, vertinant e, politinių sprendimų prieimimą aplinkosaugos Europos Sąjungoje per ateinančius 20-10 metų turime akcentuoti mažai anglies naudojančią ekonomiką bei tausiai e, išteklius naudojančią Europą. Tai būtų atsakas e, į pastarąją e, reformų politikos, reformų politinių sprendimų bangą. Reikia e, apsispręsti, kokio pobūdžio stebėsena ir, mok, ir e, straipsniai duomenys yra būtini. Taip pat aplinkosaugos agentūrai aktualu yra pilietinės visuomenės gyvenimas ir jos funkcionavimas tie pokyčiai, kurie yra reikalingi, turi būti, e, paremti, turi būti e, susiję su socialiniais aspektais, apimti visuomenę, būt, įtraukti visuomenę. Čia kalbu apie kontekstą už politinių institucijų sienų. Taip pat turime atsižvelgti į naujai atsirandančius visuomenės bendravimo, žinių skleidimo būdus ir be abejo užtikrinti sąsajas su septintaja pagrindų programa. Tai yra svarbi, svarbi programa aplinkosaugos agentūros veikloje. Jeigu mes mastome apie 2020-uosius ir mūsų tikslus iki to laiko. Europos aplinkosaugos agentūrai keliamas tikslas yra uh, užtikrinti, kad ES našiai. Uh, užtikrintų našų išteklių naudojimą. Apie tai kalbama 2020 strategijoje ir e, galima čia kalbėti ir apie tradicinės e, agentūros veiklos rytis, tai yra nu, nuseklus politinių sprendimų įgyvendinimas, bet reikia nepamiršti ir nuolatinio dėmesio tvariam gyvenimui miestų ir kaimų vietovėse. Ir taip pat e, tvirtas sąsajas su mano minėtais strateginiais tikslais. Aš ypač akcentuoju darbą su, stra su strateginiu interesų organizacijos atstovais, su valstybėmis narėmis ir komisija taip pat su Europos parlamentu. Taip pat man džiugu pabrėžti, kad vertinant kitą e, aplikosaus e, agentūros strategiją ir daugiametę finansavimo programą, jau esu pakviestas į du susitikimus gegužės mėnesį ir gausiu informacijos, aktualiausią informaciją apie tai, kas numatoma. Svarbiausia yra išlaikyti ir plėtoti tiesioginius ryšius su komisija, parlamentu, valstybėmis narėmis ir e, kitais suinteresuotų grupių atstovais, kad užtikrintume, jog Europos aplinkosaugos agentūra dirbtų aktualų ir naudingą darbą. Kalbant apie santykius su Europos parlamentu, manau, kad ypač svarbu toliau plėtoti konstruktyvių tiesioginių ryšių su Europos parlamentu strategiją. Ne, dėl, ne tik dėl E, patogumo, bet ir dėl Europos parlamento gyvybiškai svarbaus vaidmens, būdamas demokratų, tikiu e, viešosios kontrolės, viešosios priežiūros svarba e, vertinant politinius procesus. Ir todėl Europos parlamentas gali tikėtis, kad aš puoselėsiu šią vertybę, būsiu atsidavęs šiai vertybei ir todėl džiaugiuosi galimybę susitikti, su, džiaugsiuosi galimybę susitikti su jūsų komiteto ateityje ir pakalbėti apie pasiektą pažangą ir e, aptarti mūsų prioritetus. Dabar norėčiau pakalbėti apie kontekstą. Suprantu, kad ES bendrai iškyla nemenki iššūkiai, kurie atsilieps ir aplinkosaugos agentūrai. Visų pirma, diskusijos dėl finansavimo programos ir galimos pasiekmes aplinkosaugos agentūrai, taip pat klimato kaitos politikos sprendimai sudėtingų laikotarpių, bendros diskusijos dėl agentūrų vaidmens ir daugybė kitų dalykų. Manau, kad per klausimų atsakymų raundą sulauksiu klausimų šią temą. Užbaigdamas pasisakymą norėčiau pasakyti, kad laikau, laikyčiau garbę vadovauti tokios aukštos reputacijos organizacijai ir artimiausioje ateityje galiu patikinti komiteto narius, kad e, darysiu viską, jog uh, tie, būtų tenkinami tie patys nepriekaištingos veiklos kriterijai. Dėkojame, ponai Bruniks už įžanginį žodį. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, norėčiau suteikti galimybę koordinatoriams pasisakyti. Pradėsime nuo Richardo Zėberio. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti vykdomąjį direktorių, gavau šį paskirimą. Taip pat pasveikinti jį, išsakiu savo nuomonę. Man patiko tai, ką jis įkalbėjo apie mokslinę, mokslo plėtrą, Technologijos plečiasi labai ir keičiasi labai greitai. Su tuo yra susiję tam tikri aplinkosauginiai pavojai. Ir kaip jūsų manimų aplinkosaugos agentūra galėtų teikti esminius patarimus aplinkosaugos rytyje ir taip pat atsižvelgti į technologinius pokyčius ir teikti mums paramą priimant reikalingus sprendimus. Kaip žinote, profesoriau, atsargos prie, principas yra, atsargumo principas yra įtvirtintas ES sutartyse. Na ir sausio mėnesį aplinkosaugos agentūra paskelbė dokumentą, būtent ko pasimokėme iš tų atsargos priemonių. Ir mes supratome, kad jeigu įspėjimus būtumėme reagavę anksčiau ir jeigu būtumėme tai įtraukę į priimamus sprendimus, šį beitą buvo galima, šį beitą buvo galima užbėgti už akių. Aš turiu omenyje tam tikrus įvykius vandens sektoriuje. Tai turėjo poveikio ir visuomenės veikatai, ir apskritai visai visuomeniai. Taigi, kaip jūsų manimų tai būtų galima įtraukti jūsų, jūsų kasdienį darbą ir norėčiau sužinoti, kokius asmeninius prioritetus esate užsibrėžę savo darbę aplinkosaugos agentūroje. Dėkoju Richardui Zeberiui, jis kalbėjo kaip sikis dvi minutės, tiek kiek buvo numatyta. Na, ne, tiksliau reikėjo kalbėti dar trumpiau. Vieną minutę kiekvienam kalbėtų yra skiriama. Dabar jums yra galimybė atsakyti, ponė Burniks. Dėkoju po, ponui Zieberiui dėl mokslo ir technologijų plėtros ir kokią tai kelia riziką. Norėčiau pasakyti, kad požiūris, kurio laikosi ES man yra primtinas jis yra grindžiamas trim, trimis pagrindiniais elementais. Pirmasis, kaip minėjote, yra atsargumo principas. Tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į neiškumo elementus mokslo srityje ir ES yra pasirinku, pasirinkusi tą atsargesnį kelią priešingai nei kiti tartutiniai veikėjai. Ir man toks principas yra priimtinas. Antras dalykas. ES požiūris yra susijęs ir su visuomenė, visuomenės įtraukimu, priimant sprendimus dėl įvairių technologijų. Dažnai vyksta viešos diskusijos e, įtraukiant įvairius suinteresuotus asmenys, pavyzdžiui, diskusijos dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Visuomet yra išklausoma ir visuomenė tokiu atveju. Ir taip pat dėl atsargumo principo naujose technologijose ir moksle. Uh, Esu mokslininkas, vadovausiu žinių institucijai ir žinau, kad visuomet turime išlikti atviri naujom žinioms ir ieškoti naujų rizikos vertinimo būdų, naujų sprendimų. Ir aš manau, kad mokslo pagrindas yra labai glaudžiai susijęs su aplinkosaugos agentūros darbu, tačiau kalbant plačiau apie atsargos principą, ir apie tai, kad visuomet reikia konsultuoti su visuomenė, nes bendrai kalbant, rizika visuomenėje dažniausiai yra susijusi su tomis na, viešomis diskusijomis, tai yra tarpusėje susiję elementai ir aš tam pritariu. Dabar kalbant apie neišmoktų pamokų ataskaitą. Taip, tikriausiai žinių šiokių tų tokių buvo, kuriomis buvo galima pasinaudoti. Tačiau tai yra ir politinis, ir visuomenis klausimas, ką visuomenė daro su tomis žiniomis. O aplinkosaugos agentūros tikslas yra pateikti, kuo galima tikslesnius duomenis ir su tam tikromis išvadomis, kurios būtų, kuo galima įtikinamesnės. Pirmininkas, paprašyčiau laikytis taisyklių, nes norinčių pasakyti bus labai daug klausimui vieną minutę, atsakymui dvi minutės, 45 sekundės papildomam klausimui ir vieną minutę atsakymui. Kągi kitas kalbėtojas? Kitas klausimas? Ar bus e, tolesnis klausimas? Ne. Džiaulaninas dabar. Vieną minutę. Aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti čia atvykusi į aplinkosaugos komitetą. Akivaizdu, kad aplinkosaugos agentūra yra labai svarbi mūsų darbe. Jūsų analizės studijos e, yra mūsų teisės aktų pagrindas ir mūsų diskusijų pagrindas. Energijos prasme efektyviaus Europos platformoje išryškėjo, kad nelabai žinome apie veiklą, apie tai, kokius padarinius tai atneša išteklių prasme. Tai yra, kokį, kokiu padariniu tai atneša produktams, procesams. Mes turime vertinti tuos padarinius. Ir taip pat gyvavimo ciklo analizė yra reikalinga norėčiau sužinoti, ar jums vadovaujant agentūra atliks studiją šioje srityje. Pone Birniks, prašau. Energijos, efektyvaus energijos vartojimo siekis yra susijęs su energijos vartojimu, gamyba ir kokie produktai yra vartojami. Taip pat e, Europa turi labai tausiai e, ir efektyviai naudoti išteklius. Tai aišku yra susijęs su atitinkama metodika, kaip yra gaunama informacija apie tai, ar produktas ir paslauga yra pakankamai draugiški aplinkai, ar jie efektyvūs energijos prasme. Makro lygmenių ta padarinių idėja, aišku, yra labai naudinga, tačiau mikro lygmenių yra kur kas pažangesnių būdų, kaip būtų galima atlikti gyvavimo ciklo analizę. Tai aišku, yra centrinis diskusijų elementas. Na, o agentūros vienas prioritetų yra įvertinti konkretaus produkto gamybą, jo vartojimą. Ir aišku, tas darbas turės būti tęsiamas. Ir tai glaudžiai yra susiję ir su tam tikrais politikos tikslais, kurių siekiame Europos Sąjungoje. Tas sąryšis su konkrečiais produktais turi būti realistiškas, tai turi būti siejamas su tais produktais ar problematiškomis gamybos linijomis ar vartojimo praktikomis, tam, kad tai nepaliestų visų, visų, visos produktų gamos. Mes turime žvelgti į tai kaip į centrinį elementą savo agentūroje. Nu? Ačiū, ar turite papildomą klausimą? Jūs e, minėjote e, septintą e, pagrindų programą. Ir supraskite, kad yra tokių tradicinių iššūkių, yra ir naujų iššūkių. Tarp jų galima paminėti ir naujus produktus, tokius kaip nanotehnologijos e, ir panašiai, e, endokrininės e, sistemas ardančios medžiagos. Taigi norėčiau sužinoti, ar darysite ką nors į tų produktų atžvilgio. Ačiū. Šis klausimas tikrai yra aktualus EAA agentūrai, tai yra e, sąsaja tarp sveikatos ir aplinkosaugos. E, taip pat aktualus ir naujų e, medžiagų klausimas. Tai yra tų medžiagų, kurios gali įtakoti žmogaus sveikatą. Tai yra vienas iš prioritetų, kurie įvardinti EAP. Ir Šis klausimas taip pat e, yra aktualus ir Europos aplinkosaugos agentūrai, pažiūrėk, kai kalbame apie naujus dalykus, nanotehnologijas. Tada aš norėčiau sugrįžti prie pirmojo klausimo. E, šiuo atveju reikia vadovautis e, atsargos principu ir tokiamis pagristomis mokslo žiniomis, kad būtų galima na, eliminuoti tuos neiškumus, kurie iki šiol egzistuoja. Ačiū. Skilrandi, prašome. Ačiū. Ačiū ponui Breinikui už tai, kad atvyko į mūsų komitetą. E, na tikrai laukiu su jumis bendradarbiavimo ir norėčiau užduoti kelis klausimus. Visų pirma, dėl Europos aplinkosaugos agentūros ateities. Pavyzdžiui, pažvelgsime pažvelkime į e, Junktinės Amerikos valstijas, kur egzistuoja aplinkosaugos agentūra, tačiau jos e, kompetencijos yra daug platesnės. Pavyzdžiui, ta agentūra atlieka ir e, kontroliavimą, ir patikros darbą, ko nedaro agentūra. Taigi, ar nemanote, kad jūsų kompetencijas būtų galima praplėsti? Uh, Toliau kitas dalykas. Aš e, esu Europos e, parlamento narys ir daug domiuosi aplinkos saugos klausimais. E, taigi norėčiau paklausti, kaip Europos aplinkosaugos agentūros sukaupta informacija galėtų būti labiau prieinama Europos parlamento nariams. Kalbant apie Europos aplinkosaugos agentūrą, ar ji turėtų atlikti kažkokius patikrinimus Europoje, tai turiu pasakyti, kad, na, kol kas matau, kad e, kai kurie aplinkosauginiai teisės aktai yra prastai gyvendinami. Todėl pati idėja, kad agentūra turi galėtų atlikti patikrinamai darbą, yra na, gera. E, tačiau galbūt dėl to reikėtų na, organizuoti diskusijas. Kol kas aš galiu sakyti, kad kol kas nenorėčiau e, na, iškelti šio klausimo agentūros valdyboje, nes man atrodo, kad tokiu atveju visų pirma reikėtų performuluoti agentūros misiją ir strateginius tikslus, reikėtų keisti pačios e, agentūros e, struktūrą, suteikti jai kitus įgaliojimus. Taigi nežinau, ar toks pasiūlymas e, dera su agentūros dabartinė misija ir dabartinė sandura. E, taigi agentūra, jeigu turėtų atlikti tikrintojo vaidmenį, turėtų tapti kabutėse policininkė. Ir nežinau, kaip visa tai dėrėtų su dabartiniais agentūros tikslais. E, Visą tai e, susiečiau su teisės aktų gyvendinimo diskusijomis, tačiau iš tiesų reikėtų na, kalbėti apie tai, galėtų, koks galėtų būti agentūros vaidmuo, ar ji galėtų atlikti tą patikrintojo vaidmenį ar ne. Toliau e, kitas antras klausimas e, buvo susijęs su e, tuo, kaip ta agentūra galėtų aktyviau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Aš galiu pasakyti, kad atsakymą galėsiu pateikti po kelių mėnesių. Ačiū. Papildomų klausimų matau, kad nėra. Satuasi, prašome. E, norėčiau paminėti jūsų pirmtakę e, Žakį Makleiną ir norėčiau, kad jūs e, pasakytumėt, pasisakytumėt apie jų, jos atliktą darbą. Ir ar jūs ketinate pratesti jos pradėtus darbus, ar kažką na, kitaip daryti, nei jis darė. Kolega Zeber E, jau kalbėjo apie e, tas neišmoktas pamokas e, dėl ankstyvo perspėjimo mechanizmų. Buvo tikrai parengta labai tokia drasi ataskaita, kuri skirta sprendimus priemančiams institucijoms. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar jūs ketinate ir toliau taip aktyviai E, teikti informaciją e, sprendimus priemančioms institucijoms. Ačiū už užduotą klausimą. Kalbant apie pastaruosius dešimt metų, Europos aplinkosaugos agentūra išsiplėtė, ji išaugo. E, Jau siema įvairiomis veiklomis, taiko naujas metodologijas, E, buvo sukurti nauji bendradarbiavimo tinklai. Taigi, mm, Ir taip, e, tai, visą tai buvo pasiekta būtent, vado, kai vadovavo agentūrai mano pirmtakė e, na, toks e, jos požiūris e, žiūrėti į ateitį yra labai svarbus. Jeigu norime, kad Europos aplinkosaugos agentūra būtų tokia agentūra, kurios pageidautų Europos parlamento nariai. Taigi galiu sakyti, kad e, Na, ta patirtis, kuri buvo skaupta per pastaruosius dešimt metų, yra labai pozityvi ir tikrai, jeigu Europos aplinkosaugės agentūra nori prisidėti prie inovacijų ir prie politikų formavimo ES, tai tai ji turi ir daryti. Aš pradėsiu darbą nuo 1 birželio dienos, taigi kol kas e, neturiu daug informacijos apie procesus, politikas ir kitus dalykus susijusius su Europos aplinkosaugos agentūra. Taigi, jeigu man leisite, aš tikrai nenorėčiau e, daugiau pateikti komentarų dėl e, Žaklinos e, Makleinę darbą. Jeigu norite mm, žinoti, ką aš manau apie inovatyvumą, tai iš tiesų toks inovatyvus požiūris yra labai naudingas Europos aplinkosaugos agentūrai. Well, uh, Ačiū. Norėčiau užduoti papildomą klausimą, uh, kuris susijęs su ta ataskaita dėl iš ankstinių perspėjimo mechanizmų. Jūs sakėte, kad jūs kalbėjote, jūs dirbote mokslininku uh, ir norėčiau sužinoti jūsų kaip mokslininko nuomonę E, kokie yra aplinkosauginiai pavojai, iššūkiai, kurie dar nėra e, suvokti iki galo e, politikų. politikų. Ar bus parengta, pavyzdžiui, na, ataskaita, kurioje būtų kalbama apie tokius dalykus 10 ar 20 metų perspektyvoje. Na, Manau, kad yra dalykų, kurie kol kas nėra pakankamai vertinti politikų. Tačiau, na, turėčiau kalbėti apie tokius platesnius dalykus, ne tik tai, už kuriuos yra atsakinga Europos aplinkosaugos agentūra. Pavyzdžiui, jūs minėjote ataskaitą, kurioje kalbama apie tai, ko e, pasimokyta iš tų ankstinio perspėjimo mechanizmo. Taip pat e, pasauliniu mastu bus parengta tokia globali ataskaita, e, kurią rengiant prisidėjo Europos Sąjunga. Ir E, ten kalbama, pavyzdžiui, apie biovairovės e, praradimus, e, kas turės labai neigiamų, didelių neigiamų pasiekmių ekosistemams. Ten kalbama apie klimato kaitą ir su viso tuo susijusias pasiekmes, miškų nikėjimą, vandeninų problemą, kurie dar nėra iki galo pažinti. Taigi yra visa eilė dalykų, dėl kurių kyla iššūkių ir kurių atžvilgių reikia dirbti. Toliau, pane Anna Rosbach. Mane her spørgsmål. Vi taler i dette udvalg meget tit om... Tai susijęs su esminiais, baziniais klausimais. Mes dažnai šiame komitete kalbame apie tvarius energijos šaltinius ir vienas iš iššūkių iškylantis es bus e, išteklių stygius. Jeigu galėtume perdirbti atliekas, taip išspręstume problemas e, E, su atliekomis. Iš aplinkosaugos požiūrio vienas svarbiausių iššūkių yra plasmasės kiekis jūroje ir jūros dugne. Tai e, kenkia aplinkai, tai žudo gyvūnus. Ir kaip jūs svertinate šią situaciją? Kaip manote, kaip reiktų spręsti šią problemą? Ar perdirbti atliekas. Kaip jūs rengite spręsti šią problemą? Ar tai bus prioritetu jums? Ačiū už klausimą. Noriu pasakyti, kad aš nesu politinių sprendimų prieimėjas, e, bet manau, kad politinius sprendimus priimantis e, atstovai turi turėti svarę E, solidžią duomenų bazę, kad primtų sprendimus. Manau, kad reikalinga integruota atliekų perdirbimo politika. Manau, kad tai aktualu ir vertinant ilgalaikį požiūrį Europoje į našų tvarų išteklių naudojimą. Taip pat, jeigu pakalbėtume apie taršos šaltinį, tai geriausia problema spręsti būtent ištakose. E, pla, plasmasė atsiduria jūrose ir vandenynuose dėl to, kad ji buvo kažkur kitur išmesta. Ir remiantis aplinkosaugos agentūros domenimis yra pasiūlyta. Pagal septintąją pagrindų programą yra pasiūlyta kai kurių iniciatyvų šioje srityje ir konstatuojama, kad dar egzistuoja atskirtis tarp primamų sprendimų ir E, realios situacijos, kaip užtikrinti, kad e, išteklių panaudojimo sistema naitų visą uždarą ratą. Kitas dalykas egzistuoja e, spragų atliekų politikos įgyvendinimo srityje. Ir reikėtų mąstyti abiem šiom kryptimis ir manau, kad aplinkosaugos agentūra yra suteikusi uh, E, politinių sprendimų prieimėjams naudingos informacijos ir e, bendrijos lygmenių ir atskiroms valstybėms narėms. Ačiū. Ar bus papildomas klausimas, ponia Rosbach? Trumpai. Ar jūsų nuomonė ši tema yra svarbi? Ar jums bus svarbu skleisti informaciją, kurią turime mes, Europos parlamento nariai, Europos piliečiams, e, nes atliekų problema yra ypač aktuali pietinėje Europoje. Iš tikrųjų svarbu skleisti šią informaciją, perduoti ją, nes tai susijęs su diskusijomis dėl našaus išteklių panaudojimo, taip pat diskusijomis dėl atliekų Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu, jeigu kuriuose Europos regionuose reikėtų daugiau padirbėti šiuo klausimu, tai nebejoju, kad tie parengti dokumentai, studijos yra mm, geriausia, geriausia informacijos šaltinis. Ir ten nurodyta, kurios valstybės narės turėtų padirbėti daugiau, kurių atliekų, kurių medžiagų klausimų. Taip, tai iš tikrųjų yra svarbu. Ačiū. Tuo baigiame pirmąjį klausimų raundą, kuriame koordinatoriai turėjo galimybę užduoti klausimus. Dabar prasideda antrasis raundas ir vėlgi po vieną minutę klausimams turime. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Mikrofonas atrodo nedirba. E, witam Pana bardzo serdecznie i już trzymam kciuki za Pana. E, Labadiena ir aš labai tikiuosi, kad jums e, sėkmingai sudalyvausite šiame klausime su visa galva už jūs. Mokslas nežino sienų, aš sutinku su tuo, manau, kad galima daug labai nuveikti. Žinau, kad esate bendradarbiavęs ir su vidurio ir rytų Europos institucijomis e, aplinkosaugos ir tiek, kaip jūs tą bendradarbiavimą įvertintumėte, jei nebendradarbiavote, kaip planuojate tai daryti. Ar tai rengėtės sutelkti dėmesį į konkrečius aspektus, ar rengėtės dirbti visais klausimais aplinkosaugos rytyje su tomis institucijomis? Ačiū už jūsų šiltus žodžius. Aš manau, kad mokslo pasaulis, ypač Europos žemynė, tampa mm, erdvė be sienų ir naujoji e, horizonto mokslinių tyrimų programa ES dar labiau skatina tokią tendenciją. Ir aš manau, kad e, vykdant tą programą bus sukurta dar daugiau um, mokslinius tyriejus ir mokslinio tyrimo institucijas jungiančių tinklų ir be abejo iš rytų ir vidurio Europos taip pat. Ar aš esu dirbęs su jomis taip? Šiek tiek. E, pasirengimo stojimui laikotarpiu buvau e, vienas iš dėstytojų, kuris skaitė paskaitas atstovams iš Rumunijos, o mokslinių organizacijų tinklų kontekste dirbau su Vengrijos, e, Lenkijos, Rumunijos atstovais. Aš negaliu sakyti, kad esu rytų Europos e, aplinkosaugos tinklų ekspertas, bet žinau, kad aplinkosaugos agentūra yra išplėtojusi labai rimtą ryšių tinklą. Dirbau su stojančiamis valstybėms narėmis pasirengimo stojimų laikotarpiu, taip pat jų gebėjimų stiprinimo programuose. Ir turiu pasakyti, kad nors kai, kai kuriais aspektais joms dar reikėjo nemažai nuveikti, bet sakyčiau, kad aplinkosaugos agentūra mm, yra pasiryžusi, įsipareigojusi dirbti su visomis ES narėmis nes jos visos yra aplinkosaugos agentūros narės ir taip pat, kaip žinome, veikla plėtojama ir e, kaiminystės erdvėje. Ir aš manau, kad tai tikrai svarbus aplinkosaugos agentūros darbo aspektas. Ačiū. Turiu papildomą klausimą. Visiškai neseniai agentūra buvo apkaltinta dėl skaidrumo aspektų. Ar turite kažkokių pasiūlymų, pasiūlymų kaip išspręsti šį klausimą, kad panašių būkštavimų dėl skaidrumo, dėl agentūros skaidrumo net nekiltų ateityje? Bendrais bruožais manau, kad skaidrumas yra pasitikėjimo pagrindas, o pasitikėjimas yra gerų, demokratiškų uh, politinių sprendimų prieimimo pagrindas. Kita vertus, nežinau kitos organizacijos uh, Europos, už ES ribų, kurioje galiotų tokios griežtos taisyklės dėl skaidrumo, konfliktų, interesų konflikto vengimo. Ir agentūra siekia gyvendinti visas taisyklės, kurios jai yra taikytinos. Galime kalbėti ir apie netokius formalius skaidrumo aspektus, tai yra pasirežimas, atvirumas dalyvauti diskusijose, svarstant įvairius klausimus su įvairiamis interesų, su įvairių interesų grupių atstovais. Ir aplinkosaugos agentūros valdyba, žinau, svarstys e, e, kai kurios klausimus susijusius su pagrindinėmis jos užduotimis ir taip pat su tais klausimais, kuriuos jūs iškėlite. Ačiū. Ponas Prodi vienai minutiai. Ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Taip pat e, matau, kad esate labai patyręs e, ekspertas ir galintis dirbti Europos aplinkos saugos agentūroje. Tačiau aš norėčiau užduoti e, klausimus susijusius su politika nors, e, kaip supratau, tai nėra e, pagrindinis aplinkosaugos e, agentūros dalykas, nes, kaip supratau, agentūra visų pirma turi konsultuoti tiek komisiją, tiek Europos parlamentą. Tačiau, pažiūrėjau, man labai aktualus yra klimato atšilimo klausimas ir tai, kad mes pernelyg lietai mamės veiksmų kovoti su tokiu, tokiais dalykais. Aš manau, kad reikalinga nauja politika, kad mes galėtume E, pasiekti tokį pasaulinį konsensusą šiuo klausimu. Taigi aš norėčiau paklausti, ką Jūs galėtumėt patarti komisarų šiuo klausimu. Well, I obviously... Aš, žinoma, visiškai pritariu Jūsų susirūpinimui dėl klimato atšilimo ir taip pat dėl to, kad e, užtruko procesas ieškant susitarimo. Uh, 15-20 metai yra pasaulinio starimo įgyvendinimo terminas, bet jis jau iš tiesų netaip ir toli. Aš manau, kad ES bando imtis lyderystės vaidmens dėl įvairių elementų. Aš manau, kad ES tam tikrą prasme yra politinis vadovas e, ir esame tarp ambicingiausiųjų siekiant tą padaryti. Daugiau niekas, nei viena grupė pasaulyje to nesiekia taip ambicingai kaip mes. Jeigu pažvelgtumėme į svarbiausius veiksnius, aišku, JAF prezidentas Obama neseniai patvirtino, kad nori kažko imtis dėl pasaulinio klimato atšilimo, tačiau, kaip žinote, tam reikia tre, dviejų trečdalių senato daugumos balsų tam, kad tarptautinės sutartis būtų saistanti. Ir žinome, kad politiš, politinė prasme JAV dabar bus tą sudėtingą pasiekti. Taigi tai yra labai svarbus iššūkis dėrybose. Jeigu pažvelgtumėme į Kiniją, kai kurie mano, kad mąstymas gan greitai keičiasi ten. Taip yra daugelio žmonių atveju. Ir politika plėtojama yra gan greitai, pavyzdžiui, 2006 metų atsinaujančių energijos šaltinių įstatymas, kur buvo ambicingiausias faktiškai pasaulinis projektas atsinaujančių energijos šaltinių srityje, tačiau iš ties sudėtinga ir kinus pritraukti savo pusėn, ieškant saistančių susitarimų. Aš asmeniškai manau, kad reiktų siekti tokių koalicijų, koalicijų, kurio, kurias e, su pirmojo priedo ir ne pirmojo priedo šalimis. Dėkoju, ar būtų papildomas klausimas? Trumpai, antrasis klausimas yra susijęs su pirmuoju. Prisitaikymas prie klimato atšilimo pasiekmių. Man atrodo, kad šis aspektas taip pat yra ignoruojamas. Taigi aš pageidaučiau, kad e, apl e, Europos aplinkosaugos agentūra e, prisitaikymo prie klimato atšilimo pasiekmių atžvilgių imtųsi daug griežtesnių ir ištingesnių veiksmų. Ačiū. Um. Well, the agency... Agentūra jau daug darbo įdeda, bandant prisitaikyti ir sušvelninti padarinius. Ir ataskaita viena pasirodė dar prieš ankstesnį dėrybų randą Dohoje ir ten buvo kalbama apie atotrūkį, kuris yra gan didelis. Tai jau savaime buvo tokia, toks tam tikras pavojaus signalas. Taigi agentūra tęsia savo esminį darbą dėl padarinių sušvelninimo ir prisitaikymo, nes akivaizdu, kad pokyčiai vyksta ir prisitaikymas, kaip jūs sakėte, bus neišvengiamas, svarbiausias dalykas ateičiai įvairiose Europos vietose, taigi ir įvairiose vietose jis bus kitoks, taigi reikalingas toks diversifikuotas požiūris, mano manimu. Dėkoju. Kristina dabar. Dėkoju, pirmininkė. Na, mane neramina ne pati agentūra, bet tai, kad trūksta studijų. Ir man atrodo, kad kai komisija nežino, ko ji nori, galiausiai tuomet kreipiasi į agentūrą, bet nieko konkretaus nedaro. Ir man atrodo, kad trūksta sisteminio požiūrio į daugelį problemų, o toks sisteminis požiūris re, re, leiš, leistų spręsti daug problemų. Pavyzdžiui, vanduo. Apie vandenį mes dažniausiai kalbame žemės kontekste, bet nekalbame apie vandenį kaip apie klimato elementą. Vandens ciklai yra labai svarbus ir kokį, kokiu padariniu tai turi. Pavyzdžiui, Viduržėmio jūros regione yra sausurų, yra potvinių kitose mm, pasaulio vietose ir visa tai tarpusavį yra susiję, niekas to neminėjo. Vandens politika turi, turi būti universali. Mes negalime jos vertinti tik tai per geografinę prizmę. Ir būtent to ir trūksta. Mes neturime, pavyzdžiui, miestų politikos jos irgi mums trūksta. Ir aš manau, kad reikia kur kas labiau integruoto, tokio apjungto požiūrio. Reikia visą tai traukti į bendrąją politiką. Kągi, dėkoju už klausimus. Aš manau, kad žvelgiant į tokius horizontalius klausimus, sisteminį požiūrį, visa tai yra aiškiai surašyta į kitą agentūros darbo ciklą. Numatomas kur kas labiau sisteminis požiūris, kalbant apie ekosistemų atsparumą platesniu mastu. Ir žinau, kad vyksta parengiamasis darbas ir suprantu, kad tai e, suvaidins e, svarbu vaidmenį mūsų agentūros darbe. Taigi galiu tik taip pantrinti jūsų, jūsų minčiai, tikrai požiūris turėtų būti labiau integruotas, tačiau kita vertus e, nėra lengva tą padaryti, nes tarsi manoma yra, kad yra suprantami visi tie priežastiniai ryšiai, ryšiai ir sąsajos, bet vis tiek čia dar reikia atlikti daug darbų. Ir tai yra ir vienas iš agentūros darbų. Jūs teigiate, kad trūksta tokio globalaus požiūrio ir kad ne, neturėtumėme siaurinti savo vertinimų. Sutinku, bet tuo pat metu kaip sakiau, atsakydamas į ankstesnį klausimą, Europa yra vienintelė šalių grupė, kuri pritarė saistantiems įstatymams ir nori, kad jie galiotų tarptautiniu mastu. Taigi, toks stiprus europinis požiūris man yra pagrindas mums veikti stipriau ir greičiau tarptautiniu mastu. Taigi, jeigu tikrai norime suvaidinti tokį svarbu vaidmenį, kuriant politikos priemonės ir idėjas pasaulyje, žinių idėjas. Ir dar trumpai dėl miestų. Sutinku, kad daugiau galima nuveikti, kalbant apie miestų aplinką ir tikrai novato, nov, novatoriškų darbų čia dar galėtumėme atlikti daugiau šioje srityje. Dėkoju. Man atrodo, kad testinis klausimas jau buvo užduotas. Vėlesnis, klaus, vėlesnis klausimas jau buvo užduotas. Papildomas klausimas jau buvo užduotas. Kiek suprantu, jums patinka klausimas apie sisteminius dalykus, nes jūsų net akis užibėjo, kai apie tai kalbėjote, bet kalbant apie Aš kalbėjau apie žinių globalizavimą Nes viduržėmio jūros regione yra šiaurės viduržėmio jūros regiono politika, kuri nebūtinai yra vien tik tai europinė, bet turime žinoti, ką ji reiškia pasaulinėme kontekste, kalbant apie žinias. Pasauliniai klimato santykiai mums yra labai svarbus ne tik vertinant temperatūrą, bet ir kitas vertės. Prašau atsakymas. Džiaugiuosi, kad matėte mano spindinčias akis, kai kalbėjau apie sisteminius klausimus. Aš manau, kad sisteminis požiūris yra esminis, bandant suvokti ateities iššūkius. Jūs kalbėjote apie viduržėmio jūros regioną ir ką jis reiškia platesnėme kontekste, tai yra artimie rytai ir Afrika ir panašiai. Taip, aš manau, kad žinių bendruomenės turėtų uh, labiau būti orientuotos į pietus. Ir aš manau, kad ES horizontas 2020 programa irgi stimuliuoja ir skatina to, tokį žinių, globaliz, tokią žinių globalizaciją, globalėjimą. Ir taip pat prisideda kuriant gebėjimus tose valstybėse. Aišku, sudėtinga tokius solidžius, solidžias gyvybingas žinių sistemas sukurti su tomis šalimis, kur institucijos yra gan silpnos. E, tai peržengia jau aplinkosaugo žinių e, ribas. Dėkuoju. Pone Klas. Ačiū, pone Bruniks. Sėdžiu štai čia e, už jūsų parlamentarai visuomet prašo mokslinių įrodymų. Tačiau atsiranda įvairių naujų sričių ir tuomet nauji tikslai turi būti naujai vertinami. Ar jūs nemanote, kad reiktų susitelkti ties vieną studiją dėl to, kaip kokios studijos turėtų būti parenkamos ir kas turi apibriežti problemas. Anksčiau mes kalbėjome apie biokūrą ir visi manėme, kad yra sprendimas, bandant užsitikrinti energetinę nepriklausomybę. Taigi dabar kyla klausimas, kas nustato tuos parametrus ir kiek lanksti gali būti agentūra, bandant atsižvelgti visus naujausius poslinkius ir vis tiek pateikti tokius į ateitį orientuotus patikimus rezultatus. Man atrodo, kad klausimas dėl to, kas nusprendžia, kokie mokslininkai ir kokių mokslinio įrodymų tikimasi. Kalbant apie mokslininkų atranką, tai pirmiausia, reikia užduoti aktualius klausimus. O aktualūs klausimai iškyla iš ankstesnių mokslinių žinių, iš visuomenių diskusijų, Na ir reikalinga surasti derinį tarptų dviejų dalykų ir suformuluoti aktualiausius strateginius klausimus ateičiai. Ir tai yra tas darbas, kuris atsispindi ir penkiametėje agentūros darbo programoje. Jūs minėjote biokūrą kaip pavyzdį, kaip temos pavyzdį, kur tikrai matėme daug mokslinės pažangos, kai buvo kvestionuojami ankstesni pasiūlymai. Ir taip yra teisinga. Aš manau, kad prieš dešimt metų tai daugelis manė, kad yra panasėja ir po to įvyko daug įvairių diskusijų. Ir aš manau, kad tas mokslinis atvirumas e, tose diskusijose visuomet turi būti užtikrinamas ir e, kitos, kalbant apie kitus dalykus. Mokslininkų parinkimas. Jūs klausėte, ar reikia pasitikėti tik vieną ataskaitą, jokių būdų ne. Mokslininkai tai yra žinių ir mokslo junginys ir tiesiog ten yra daug įvairių fundamentalių mokslinių e, žinių ir dėl to reikalinga pasitelkti įvairias ataskaitas. Turime išlikti labai skaidrus, atidus, rinkdamiesi mokslininkų grupės, Ypatingai, kai ta informacija grindžiami politiniai sprendimai. Ačiū trumpai. Kai yra vertinami moksliniai tyrimai, ar yra atsižvelgiama į ekonominius faktorius? Taigi norėčiau paklausti, ar ekonominiai aspektai taip pat atsižvelgimi, kai yra tyriami aplinkosauginiai dalykai. Na, jeigu jūs manote, kad aplinkosauginės, aplinkosauginės sistemos yra susijusios su vartojimu, taip pat ir naudos paskirstimo visuomenėje, tada yra akivaizdu, kad e, ekonominiai veiksniai yra vienas iš tų elementų, į kuriuos atsižvelgiama priemant sprendimus aplinkosaugos rytyje. E, na, mes iš karto nesakome, kas yra per daug brangu, kas, pavyzdžiui, e, užtikrintų didesnį konkurencingumą, taigi labai atsargiai reikėtų pateikinėti tokio pobūdžio e, pareiškimus. Tačiau aplinkosauga yra susijusi su ekonomika ir su naudos paskirstimu visuomenė, taigi todėl ir atliekant tyrimus atsižvelgiama į ekonominius aspektus. ponia Kadenbach. Aš norėčiau pratęs kitų, kitų e, iškeltus klausimus. E, Europos aplinkosaugos agentūra, man atrodo, galvoja ir apie tokius e, globalius, e, glo, globales e, problemas, pavyzdžiui, biomasės naudojimas. Norėčiau sužinoti štai kokius dalykus. Ar komisija E, atsižvelgia į jūsų pateiktą informaciją, o galbūt komisijos sprendimus tą reikėtų kažkaip e, tobulinti, juos keisti. E, toliau buvo kalbama apie sėklų, genetiškai modifikuotas sėklas. Uh, man atrodo, jau yra sukaupta e, pakankamai mokslinės informacijos. Taigi norėčiau sužinoti, ar su manim sutiktų šiuo atžvilgiu Europos aplinkos saugos agentūra. Dėl biomasės klausimo. Kaip sakiau, e, netgi prieš penkerius metus uh, E, biomasė buvo vertinama kaip viena iš alternatyvų. Šiandieną išvelgiame daugiau problemų su tuo susijusiu, vyksta daug diskusijų, kai žiūrime į žemės panaudojimą ir kaip e, tas panaudojimas keičiasi. Tada e, galima sakyti, kad na, šiek tiek visą tai nepatenka į Europos aplinkosaugos agentūros kompetencijas. Tačiau tuo pat metu e, agentūra prašo, kad įgyvendinant sektorinės politikas, pavyzdžiui, bžų politika būtų atsižvelgta į aplinkosauginius dalykus. Pavyzdžiui, e, dėl žemės panaudojimo, kas galėtų būti e, subsidijuojama, kas ne. Taigi aš norėčiau pakalbėti apie tą darbą, kuris jau buvo padarytas, kai Europos aplinkosaugos agentūra prašė, kad būtų atsižvelgta į aplinkosauginius dalykus e, kitose sektorinėse politikose. Dėl genetiškai modifikuotų tų sieklų. Aš remiu Europos e, sistemą, kuri e, remiasi atsargos e, principu, kuris yra daug griežtesnis nei JAV, Brazilijoje ir kitose šalyse. Mes vadovaujamės moksliniais įrodymais kuriuos mums pateikia e, gamintojai, užtikriname e, visuomenės dalyvavimą, taip pat e, užtikriname tokį subalansuotą bendradarbiavimą tarp visų ES institucijų. Tačiau šiuo atveju ne Europos aplinkosaugos agentūra, tačiau EFSA yra kaip ir lyderiaujanti agentūra šiame procese, stebinti procesus. Kaip mokslininkai mes turime būti atviri naujoms, kaip ir naujovėms E, ir tikrai toks ortodoksiškas požiūris mokslo pasaulyje yra nepriimtinas. Jūs kalbėjote apie EFSA kaip vadovaujančios, vadovaujančią agentūrą. O galbūt jūs turėtumėt perimti tą lyderio vaidmenį iš EFSA, nes čia kalbame ne tik tai apie maisto saugą. Uh, E, kalbant apie užduočių pasiskirstimą tarp agentūrų, tai, man atrodo, sprendimas buvo priimtas. EFSA yra sukurta tam, kad užtikrintų maisto saugą ir su tuo susijusias e, procedūras. Tačiau tai nereiškia, kad Europos aplinkosaugos agentūra neturi suvaidinti savo vaidmens, tačiau mūsų vaidmuo šiuo atveju apsiriboja tik tai aplinkosauginiais aspektais. Ir man atrodo, kad Europos aplinkosaugos agentūra na, pasisakė už tai, kad e, į aplinkosauginius dalykus būtų atsižvelgta tokiuose politikose kaip žup. Taigi šiuo atveju kalbame apie e, užduočių pasiskirstimą tarp agentūrų. Jeigu norite visą tai pežiūrėti, tada reikia organizuoti visiškas, visiškai kitokias e, diskusijas. Ponas Fernandas. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti naują vykdomąjį direktorių atvykusį į komitetą pasve... ir palinkėti jam visiškai e, visokiojo pasiekmės. Norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie daugiametę finansavimo programą, kuri skirta 2014-2020 metų laikotarpiu. Ką Jūs manote apie lėšas skirtas aplinkosaugai ir kaip būtų galima atsižvelgianti tai, kiek lėšų yra skirta pasiekti 20-ųjų metų tikslų, kurie yra e, susiję su aplinkosauga. Taip pat kaip galėtų būti įgyvendintas aplinkosaugos veiksmų planas 2014-2020 metams. Taryba ir komisija visų pirma apsisprendė dėl aplinkosauginių tikslų, taigi norėčiau sužinoti, ką reikia daryti, kad tie tikslai būtų pasiekti. Ačiū. Ačiū užduotą klausimą. Na, iš esmės tai yra politinės e, diskusijos, kurios e, trunka Europos parlamente pastarosiomis keliomis dienomis. Kaip matau, Europos parlamento e, nuomonė skiriasi nuo tarybos ir komisijos. Mes kaip agentūra turime palaukti, palaukti rezultatų ir žinoti, žinosime, koks bus EAA biudžetas. Taigi, kai mm, sakau palaukti, tai, e, tai sakau mm, informuodamas komisiją, kad jeigu jūs norite e, kad mes atliktume tam tikrą veiklą, mums reikalingos lėšos. Ir jeigu, tarkim, biudžetas bus mažinamas mums skirtas, tada reikės peržiūrėti mūsų prioritetus. Jeigu, tarkim, um, lėšų skaičius bus mažinamas, tada mes uh, mažinsime ir tų uh, prioritetų, kurio atžvilgiu dirbame skaičių. Taigi, um, kaip supratau, um, E, biudžeto sumažinimas tikrai nepalies pagrindinės agentūros veiklos. O tie asmenys, kurie pageidauja, e, na, kad agentūra atliktų daugiau e, darbų, teiktų daugiau rezultatų, tada na, turi viską pažiūrėti realistiškai ir suprasti, kad sunku visą tai padaryti, kai tau skirtos lėšų vokelis yra ženkliai sumažintas. Ačiū. Ar turite dar kažkokį papildomą klausimą? Dėkoju, šiemet, šie metai yra paskelbti piliečių metais. Ir kaip suprantu, e, Europos aplinkos saugos agentūra yra viena iš tų agentūrų, kurie piliečiams yra pažįstama. Taigi, aš norėčiau paklausti, kaip Mm, padaryti taip, kad agentūra būtų labiau matoma piliečiams. Manau, kad reikia atsižvelgti į keletą aspektų, atsakant į šį klausimą. Pastaruosius penkis dešimtį metų agentūra vykdė gana rimtą komunikavimo programą ir įtraukė piliečius į savo e, veiklą, sėkmi, labiau nei kada nors anksčiau. Ir tai tikrai laikoma prioritetu. Taip pat žinau, kad agentūros darbuotojai palaiko ryšius su pilietinės visuomenės veikėjais bei e, interesų grupių atstovais įvairiose diskusijose. Ir, ir ta, tai ir yra ryšių, to, tos agentūros ryšių politikos e, tikslas užtikrinti paaiškinti žmonėms, kad, kad ji rūpinasi jais. Ir dar vienas svarbus dalykas, kalbant apie bendravimą su, pilieči, su piliečiais ir suteikti. Tai yra suteikti jiems galimybę suvaidinti savo vaidmenį, priimant sprendimus dėl Europos aplinkosaugos politikos. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie aplinkosaugos agentūros. Esu čia E, Europos aplinkosaugos agentūros ir Europos maisto saugos agentūros santykių. Noriu, pavyzdžiui, pakalbėti apie problemas su bitėmis arba endokrinis ardančiomis medžiagomis. Kaip jūs bendradarbiaujate su, ta, kaip jūs planuojate bendradarbiauti su tą agentūra ir kaip ketinate tobulinti tą bendradarbiavimą? Pasakysiu atvirai Než, neturiu daug informacijos apie tų dviejų agentūrų santykius. Neturėjau galimybės apie tai pasiskaityti ar tuo pasidomėti pastarosius, per pastarosius porą mėnesių. Ir tuo tarpu man pritrūktų žinių bandant atsakyti į klausimą, kaip galima būtų tobulinti tų agentūrų santykius. Kalbant bendresniais bruožais, bendradarbiavimas tarp aplinkosaugos agentūros ir kitų agentūrų turėtų būti grindžiamas, mano manimu, aiškių užduočių pasidalymu, kad nebūtų dubliuojamas atliekamas darbas. Taip pat reikėtų siekti užtikrinti to papildomumo um, aspektą, kad, kad, kad visos agentūros papildytų vien, vienos kitų darbą. Manau, kad vertinant kai kurias temas, kai kurios klausimus, būtų naudinga sukurti darbo programas arba užmėgsti konkrečius ryšius. Tačiau tuo tarpu negaliu pasakyti, ar tai yra įmanoma, kuomet renkama informacija remiantis tam tikrų struktūrinių metodų ir kai dirba kelios agentūros. Bet, bet kol kas negaliu konkrečiai atsakyti jūsų klausimą dėl tų dviejų agentūrų ryšių. Ačiū. Papildomas klausimas. Noriu e, priminti, kad aplikosaugos agentūra praėjusiais metais paskelbė ataskaitą apie tam tikras agresyves invazinės rūšis ir žinau, kad komisija vertina tą ataskaitą ir ruošiasi imtis veiksmų. Vėlgi turiu pasakyti, kad neturiu specifinio išmanimo informacijos, kad galėčiau išsamei atsakyti. E, į jūsų klausimą, nes čia kalbame apie didelės, didelius išsamius dokumentus ir man dar reikia nemažai pasiskaityti. Ačiū, tuo baigiama paskutinį klausimų raundą. Toliau pane Morkūnaitė. Dėkui už, už jūsų atvykimą šiandieną ir, ir galimybę diskutuoti ir klausti jūsų klausimų. Mano klausimas būtų susijęs su Baltijos jūra. Kaip žinia, yra viena užteršiausių jūrų pasaulyje ir mm, dėl to yra tam, tikri, tam, tikri, tam tikros priežastis. Uh, E, nors ES ėmėsi veiksmų siekiant mažinti taršą, kaip kad, pavyzdžiui, fosfatų mažinimas plovykliuose, ES parama vandens valymui, e, žemės ūkio žalinimo priemonės, sieros kiekis, kurie ir panašus dalykai. Tačiau daug dalykų, e, tačiau visos šitos priemonės kalba apie ateitį, o, o, o tarša jinai vyksta čia ir dabar. Tad mano klausimas būtų, Kaip Jūs manytumėte, ar m, mm, pakankamai yra padaryta ir e, ne per, vėl, ne, per, ne per vėlai imtasi veiksmų, tarkim, kalbant apie taršos šaltinius, čia norėčiau paminėti ir Nord Stream dujotiekį, kuris sukėlė daug emocijų ir diskusijų ir, ir manyta, kad po jo tiesimo darbų e, tam tikri taršos rodikliai šoktelio, taip pat cheminis ginklas, kuris glūdi Baltijos jūros dugne, jeigu galėtumėt savo nuomonę pasakyti. Okay, well, Balt... Jūs paminėjote, kad Baltijos jūra yra labiausiai užteršta jūra pasaulyje. Tai susijęs su industrializacijos procesais ir žemės ūkio veikla vykdyta regione. Ar jūs užatvete klausimą, ar, mež, ar tų priemonių pakanka? Be abejo, ne, nes dar reikia padaryti daug Reiktų dar padaryti daug aplinkosaugos, aplinkos kokybė, kalba pati apie save. Kitas klausimas, e, kokių priemonių galima būtų imtis realiai ir kiek įmanoma greičiau. Manau, didelė dalimi tai yra politinės diskusijos dėl priimtinų prioritetų valstybėms, kurios yra Baltijos jūros pakrantės valstybės. Ir be abejo, šį klausimą reikėtų spręsti ir santykiuose su Rusija. Uh, Ir tai yra sudėtingas klausimas. Ta prasme, kad mes, pavyzdžiui, kaip aplinkosaugos agentūra taip pat palaikome ryšius, taip pat dirba Baltijos jūros šalių taryba. E, atliekamas darbas, praktinis darbas, tačiau viskas vyksta pakankamai lietai. Ir tai susiję ne tik su industrializacijos e, raida, bet ir su institucinė raida, su nuomonių skirtumais dėl to, kas yra aktualu ir svarbu. Ir taip pat ka, vertinant ekonominę veiklą ir plėtrą, kiek galima į kur kištis, kokios taisyklės ir nuostatos yra priimtinos. E, kad nebūtų pakengta konkurencingumui. Visi šie klausimai yra aktualūs aplinkosaugos politikos svarstymuose, bet bendrais bruožais taip, tų priemonių, ne, tų priemonių nepakanka, skaičiai kalba patys už save. Ir jeigu kalbame apie naujas intervencijos momentus, kaip dujotekis, aplinkosaugos poveikio aplinkosaugai vertinimas turėtų būti pagrindas naujiems pirmiems sprendimams ir politikai turėtų juos priimti. Ar turite papildomų klausimų? Prie to paties, kadangi Lietuva pirmininkaus netrukus ES tarybai, vienas iš prioritetų yra Baltijos jūros strategija. Ir jūsų manimų, na, kadangi bendradarbiavimas, galbūt galima būtų sakyti, yra gana vangus tarp Baltijos valstybių, e, kalbant apie į, į, įvairius sektorius, traukiant ir e, ekologinius dalykus, Kaip Jūsų manimo, galbūt Jūs turėtumėt kažkokį matymą, kaip būtų galima pagerinti tą efektyvų Baltijos jūros strategijos įgyventinimą, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų, nežinau, efektyvesnis, aktyvesnis institucinis bendradarbiavimas. Dėkui Jums. Well, I'll answer from the perspective of... Atsakysiu iš mūsų agentūros perspektyvos. Uh, Aš manau, kad aplinkosaugos agentūra turi puikią e, bendradarbiavimo su pirmininkančiomis valstybėmis istoriją. Dabar tuo atveju bus e, greitai Lietuva ir tikrai galite pasikliauti agentūros e, paramą gyvendinant aplinkosaugos strategiją, kuri Lietuva, kurią Lietuva yra numačiusi. Žinau, kad rengiama yra aplinkosaugos strategija kartu su Lietuva tam tikrą prasme. Taip pat Baltijos jūros strategijos gerinimas. Tai jau nėra agentūros sprendimas ar pasirinkimas. Tie, kurie nusprendžia stiprinti strategiją, tiesiog gali pasikliauti mūsų agentūros parama. Mes kaip žinių partneris, kaip žinių institucijų e, partneris Baltijos jūros šalyse, taip pat e, gebėjimų kūrimas, informacijos teikimas, patikimų mokslinių duomenų teikimas, primant sprendimus ir veiklos gerinimas. Žinoma, šioje srityje galime būti partneriai. Dėkoju, Jutta Haug. Ačiū. Pone Bruniks. Jūs vadovaujate moksliniams institutams, dabar vadovausite Europos agentūrai. Uh, įeinate į Europinę administraciją ir taip pat e, dalyvausite ir biudžeto procedūroje dėl daugiametės finansinės programos ir metinio biudžeto. E, parlamentas puikiai žino, kad biudžetas daro įtaką politikai ir greitai pamatysite, kad nei komisija, nei taryba rimtai tai nežiūri. Jie gražiai kalba, tačiau skaičiais e, tai ne, į skaičius tai neišvirsta. Mano klausimas būtų štai koks jums. Kaip jūs ketinate pasirūpinti, kad jūsų penkiametė programa e, būtų įgyvendinama? Pirmiausia, reikia įtikinti atitinkamus generalinius direktoratus komisijoje, tam, kad būtų numatytas tinkamas biudžetas ir kad parlamentui ne, ne, netektų perdėm daug darbo, taip pat ir valdyba. Žinau, kad tai yra valstybių narių ekspertai, tačiau kaip jūs ketinate juos motivuoti politiškai, tam, kad jie galėtų grįžę į valstybės narės pateikti svarius argumentus už tai, kad agentūra gautų atitinkamą biudžetą. Žinau, jūs teigiate, kad nesate politikos formuotojas, tačiau panašu, kad juo turėsite tapti, kadangi jums teks e, dirbti su biudžeto klausimais. Čia jau buvo ir mano papildomas klausimas. Kągi, kaip politikos formuotojas, matyt, turėsiu pirmiausia tapti e, tam tikrų agentūros strategų ir, aišku, čia įeina ir biudžeto klausimas. Ir manau, kad du esminiai elementai, kuriais agentūra gali pasinaudoti savo dėrybose, e, su tais, kurie nusprendžia dėl to, koks turėtų būti biudžetas, pirmiausia, turime įrodyti, kad mūsų darbas yra būtinas. Turime pasak... įrodyti, kad niekas jo atlikti negali, plus turime atlikti kokybišką darbą. Ir taip pat turime pasirūpinti, kad ir nauji poreikiai atsispindėtų mūsų biudžete. Aš suprantu, kad efektyvumas turi ribas. Taigi arba uh, numatomas biudžetas papildomiems darbams ir siekiama tapti efektyvesniu, tačiau na, efektyvumų yra ribos. Dabar kaip e, įtikinti valdybą, kaip patraukti ją e, savo pusėn. Pirmiausia, aktyviai įtraukiant į strateginius veiklos elementus. Ir aš manau, kad valdyba per ankstesnį laikotarpį buvo įtraukiama į visus svarbius e, sprendimus. Ir dabar atėjo laikas, kai aplinkosaugos agentūra rengia naują penkiametį planą, jis turi būti labai iškus. Ir žinau, kad dėrybos dėl biudžeto yra tam tikra sąlyga, kuri yra susijusi su šiomis diskusijomis ir aišku, tą elementą reikia rimtai atsižvelgti. Ir dabartinė agentūros valdžia, val, valdybos, valdyba puikiai tai supranta ir galiausiai jie turės apsispręsti ir būtent jų pozicija ir bus perduota generaliniams direktoratams ir tarybai. Ir tuomet jau bus priimamas politinis sprendimas, mano manimu. Ganz, ganz kurz. 20. Labai labai trumpai. Taigi, jeigu komisija ir toliau jums patikės naujus uždavinius, tačiau neduos pinigų, neduos finansavimo, jūs esate pasirengę atmesti tuos uždavinius, pasakyti, kad, kad aš negalime jų atlikti be papildomo biudžeto. Jeigu taip darysite, aš jums, aš, jūs turite mano paramą. Na, čia yra tam tikrų niansų. Jeigu tavęs prašo atlikti papildomus uždavinius, o biudžetas neauga, tuomet turi vykti rimtos diskusijos dėl prioritetų. Tai nereiškia, kad naujos užduotys negali tapti prioritetais, tačiau reikia žiūrėti į bendrą paketą ir, ir, ir išryškinti prioritetus. Tačiau vėlgi čia irgi yra ribos. Taigi taip, aš manau, kad tai yra svarbus elementas e, ateinančiame per ateinantį darbų laikotarpį. Pirmininkas, ačiū. Margarita o, Auken. Sveiki atvykę ir džiaugiuosi, kad dirbsite Kopenhagoje ir gal daniškai girdėsite kur kas dažniau, dėl to ir kalbu šiandien daniškai. Tikiuosi, kad bendradavimas su jumis bus geras, toks geras kaip su Žaklina Maklein. Tikrai laukiu to bendradarbiavimo ir ne tik aš, bet ir kiti kolegos. Jūs anksčiau uždavėt, atsakinėjote į e, klausimą apie genetiškai modifikuotus organizmus ir EFSA. Man susidarė įspūdis, kad jūs laikotės iš ankstinio perspėjimo principo kaip atsargumo priemonės. Tačiau šis principas yra susijęs su aplinkosauga, aplinkos apsaugo, genetiškai modifikuoti organizmai yra problema. Ir tas principas neturi kenkti moksliniam darbui. Daug žmonių pas mus atvyksta ir kalba apie aplinką, apie aplinkosaugą ir mes matome, kad trūksta tokio atviro požiūrio. Turite suvokti, kad Orkuso konvencijoje yra nuoroda į skaidrumą, ir kad piliečiai turi būti informuojami. Na, kol kas tai mano danų kalba nekaži kokia, bet e, ketinu privačias pamokas išeiti ir bent jau šiek tiek pagerinti savo danų kalbos žinias. Jūs minėjote puikų bendradarbiavimą su Žaklina Magleit. Aš kaip sakiau įžanginėme žodyje, dėl to, kad turiu tą daryti, bet dėl to, kad e, tikrai noriu tokių pačių santykių su jumis, kokius palaikė ir Žaklina, dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir to atsargumo principo. Žinoma, suprantu, kad tai yra ginčytinas klausimas ir žinau, kad mokslininkai iš yra iš skirtingų mokyklų, aptarinėdami tą klausimą, jie kelia skirtingus elementus ir skirtingai vertina tą, tą klausimą. F maisto ir žemės ūkio organizacija neseniai paskelbė ataskaitą, kuri pagrįsta svariomis mokslinėmis publikacijomis. Yra kalbama apie už ir prieš GMO ir pateikiamos išvados. Ir išvados uh, yra kur kas išsamesnės vienais atvejais, kitais atvejais mažiau išsamesnės, taigi kaip žinių institucija sutinku, kad mums reikia išlikti atviriems, kritiškai vertinti visas turimas žinias šioje srityje. Juolab, kad tai yra ginčytinas klausimas, puikiai tai suvokiu. Ir viešosios diskusijos šiuo klausimu nėra lengvos. Dėl to svarių žinių suteikimas tam, kad diskusijos būtų tokios higieniškesnės apie GMO. Taip, aš pasisakau už mokslą, už mokslų sąry, mokslo sąryšį, įvairių mokslo sričių sąryšį ir panašiai. Det er utroligt, som du forfordeler øh, andre end dine egne partier. Papildomas klausimas. Jūs labai griežtai pasisakote apie tuos, kurie nėra jūsų grupėje, bet jūs nepaminėjote, ne, neatsakėte į klausimą dėl Orkus konvencijos. Atsargumo tas principas yra svarbus, bet svarbu ne tik visuomenės veikata, bet biologinė įvairovė ir kiti dalykai. Taip, du dalykai. Pirmiausia, suprantu, kad e, atsargumo principas yra pirmiausia skirtas aplinkai ir sveikatai, apsaugoti, dėl to aš ir jam pritariu, pritariu tokiai europiniai traktuotėjai, ne liberalesniai tokiai traktuotėjai, kurią irgi sutinkame. Taip pat žinau, kas yra Orkuso konvencijoje, Vis, visus Danijos miestus jau pažįstu. Tačiau su, čia sukuriama teisė vesti atviras, skaidres diskusijas įvairiais klausimais ir pateikti reikiamą informaciją piliečiams ir visuomenės grupėms. Ir žinoma, aš pasisakau už tokį skaidrumą ir atvirumą ir teisę gauti e, visuomenį informaciją. Taigi, iš principo, aš pritariu jūsų klausimo esmei. Na, dabar e, Julie Gerling. Ačiū. Mano klausimas yra susijęs su pastaruoju klausimu, tačiau aš šiek tiek kitaip jį pateiksiu, nes aš irgi norėčiau kalbėti apie atsargumo principą ir rizikos analizę. Vienas pagrindinių agentūros tikslų yra pateikti laiku aplinkosauginius duomenis ir informaciją bei vertinimus. Tačiau dažnai mes suprantame, kad vertinimai nėra grindžiami rizikos analizė, jie yra grindžiami uh, pavojaus suvokimu. Ir dažniausiai tai nėra grindžiama svariais argumentais. Taip pat, jeigu imamasi veiksmų atsargumo principo pagrindu, labai dažnai mes netižvelgiame pakankamai akivaizdžiai į tų veiksmų pašalinius padarinius. Kartais tiesiog naudojamos kitos medžiagos, imamasi kitų veiksmų ir jie daro tokią pačią žalą aplinkai kaip ir ankstesnės medžiagos, bet apie tai rimtai nėra svarstoma. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti štai ko. Šiek tiek sunerimau skaitydama. Daugam patiko, bet man nepatiko tos neišmoktos pamokos iš atsargumo um, principo. Panašu, kad čia yra tam tikra tam tikras samokslas, yra daug interesų, tokių politinių, ekonominių interesų, kurie nėra aiškus. Ir norėčiau paklausti, ar jūs žinote, kokie yra tie interesai ir ar galėtumėte patikinti, kad tikrai atliksite tinkamą rizikos vertimo procesą agentūroje. Ačiū. Okay, you Ačiū už užduotą klausimą. Kai yra atliekama rizikos analizė, rizikos įvertinimas, tada bent jau E, literatūroje dėl naudojimų metodų yra sakoma, kad reikia atsižvelgti į du elementus. Vienas yra toksai objektyvesnis, o kitas yra subjektyvus. Ir e, tai yra susijęs su tuo, kad visų pirma yra e, aktualus suvokimo klausimas. Tai yra kiek rizikos e, būtų priimtina visuomenėje ir ką su ta rizika, dary, e, su ta rizika daryti. Taigi, atliekant e, rizikos įvertinimą, reikia sižvelgti ir į tą objektyvų ir subjektyvų elementą ir e, tarp jų pasiektą pusiausvyrą. E, aš manau, kad e, egzantą atliekant e, įvertinimus e, turėtų daugiau dėmesio e, skiriama į tuos pašalinius poveikius. Aš, pavyzdžiui, esu daug e, dirbę šioje srityje, todėl tikrai galiu kalbėti apie tokius dalykus. Galiu pateikti pavyzdžių. Tarkim, medžiagos, kurios pakeitė ozoną ardančias medžiagas. Ir uh, kalbant apie e, šias dujų pakaitalus, yra parengta labai daug e, literatūros informacijos. Taigi metodologinė prasme galėtų, galėčiau Jums taip atsakyti. Aš e, galiu kalbėti apie tas e, neišmoktas pamokas iš ataskaitos ir galiu pasakyti, kad rengiančią ataskaitą aš nedalyvavau. Ir ar man e, ta ataskaita yra priimtina ar ne, viskas priklauso nuo žmogaus. Tačiau negaliu kol kas pateikti tos ataskaitos po, e, dėl tos ataskaitos mūsų kaip institucijos požiūrio. Ačiū, norėčiau užduoti papildomą klausimą. Jūs atsakėte į paskutinį klausimą. Ir tačiau e, Šią ataskaitą, man atrodo, bus aktuali dešimtmečių, e, jie bus vadovaujamasi, taigi aš norėčiau sužinoti, ar jūs nepaneiksite arba kažkaip neatsiribosite nuo ten pateiktų minčių. E, aš visų pirma nenoriu atsiriboti nuo nieko. Toks, man atrodo, yra šio svarstymo klausimo tikslas. Turiu aiškiai pasakyti, kad remiu E, išvadas, kurios yra pristatytos ataskaitoje, nes e, jos yra e, paremtos daugeliu žinių. Buvo žvelgta ir į tai, kaip mokslo žinios prisidėjo prie visuomenės diskusijų. Pavyzdžiui, atitinkami tyrimai buvo atlikti Flamandijoje. Ir mes kaip e, e, Europos aplinkosaugos agentūrą, turime pažvelgti į praeitį, tai yra kokia informacija buvo pateikta politikams, kas buvo su ta informacija padaryta ir kokios buvo viso to pasiekmes. Ačiū. Baigiame klausimų ir atsakymų raundą. Dabar Hansas Brenikas gali pateikti savo baigiamąją kalbą. Tam skirta penkios minutės. Ačiū, galiu kalbėti netgi trumpiau. Aš norėčiau padėkoti visiems, uh, už e, tokius e, atvirus e, klausimus, klausimų ir atsakymų sesijoje, nes dauguma klausimų buvo susiję arba su finansavimu, arba su procesais, arba su interesuotais asmenimis. Buvo kalbama apie agentūros vaidmenį platesnėme politikų formavimo kontekste. Tačiau tai parodo, kad Envi komitetas tikrai domisi šiais klausimais. Uh Ir aš norėčiau bendradarbiauti su jumis ateityje. Žinau, kad jūs esate svarbus bendradarbiavimo prasme komitetas, todėl aš norėčiau pakartoti savo įsipareigojimus šio komiteto atžvilgių. Žinau, kad jūs puikiai bendradarbiavote su Žaklin Makleit. Aš tikiuosi pratesti tą bendradarbiavimo tradiciją. Taip pat iš klausimų supratau, kad E, reikalingas toks e, na, visuomenės didesnės informavimas apie Europos aplinkosaugos agentūrą e, informacija turi būti pateikta ne tik komitetui, bet ir platesniam visuomenės sluoksniui. Viska, visa tai yra įtraukta į mūsų agentūros planus. Ir apie tai jau kalbėjau. Aš kalbėjau ir apie skaidrumą, atskaitomybę. Ir sakiau, e, na, skaidrumas yra labai svarbus pasitikėjimui, o pasitikėjimas yra labai svarbus e, bendradarbiavimui, nepriklausomai nuo to, ar mes sutinkame ar nesutinkame tam tikrų dalykų atžvilgių. Na ir taip pat e, diskusijose e, paaiškėjo, kad e, Europos parlamento nariai e, nori sužinoti daugiau apie inovacijas, kur, su kuriamis susiję didesnė rizika. Na ir Europos aplinkosaugos agentūra uh, Jeigu e, kyla tam tikrų neiškumų, jeigu kyla pavojus, agentūra turi dirbti, e, nes būtent tam yra ir sukurta ir tikimės e, na, šiuo atžvilgiu prisidėti prie diskusijų pačiomis naujausiamis geriausiamis žiniomis, kad taryba, komisija ir parlamentas priimtų tinkamus sprendimus. Taip pat buvo išduota daug klausimų dėl e, klausimų, dėl temų, kurie e, yra susiję, pažiūrėjau, su viduržėmio jūrų, Baltijos šalimis, besivystančiomis e, šalimis. Na ir šiuo atveju Europos aplinkosaugos agentūra atliko tyrimus E, šių regionų atžvilgių ir mes norime, kad e, tas e, mūsų vaidmuo išliktų. Ir nenorime, kad mūsų, tarkim, kompetencijos būtų kažkaip siaurinamos. Taigi toks yra svarbus pastebėjimas ateičiai. Um Na, aš kol kas dar nesu vykdomasis direktorius, tačiau kartu su e, valdyba, į kurią įeina ir Europos parlamento atstovai, e, rengėme e, penkerių metų e, veiksmų planą. Aišku, e, na, tas e, politinis, atsiprašau, veiksmų planas yra rengiamas vykstant politiniams diskusijoms e, dėl biudžeto, tačiau na, galiu sakyti, kad e, Mūsų darbuotojai tikrai e, sunkiai dirba, e, valdyba e, priema domeną visus svarbius tarybos ir parlamento sprendimus ir tikiuosi, kad Europos aplinkosaugos agentūra parengs realistišką darbų programą, kad galėtų gyvendinti savo e, svarbiausias funkcijas ir, tai, mm, ir dirbti e, kokybiškai. Nes tai yra pagrindas, kad mes būtumėm e, geras partneris ES institucijoms, įskaitant ir ES parlamentą. Taigi aš tikrai laukiu bendradarbiavimo su jumis ateityje. Dėkuoju. Ja, Herr Bräunings, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die. Pone Bruniks, noriu nuoširdžiai padėkoti už Jūsų atsakymus į mūsų užduotus klausimus, už gerą prisistatymą ir už tai, kad buvote nuoširdus atsakinėdamas į kai kurios klausimus ir prisipažinote, kad kai kuriais atvejais jums dar reikia e, papildomos informacijos. Aplinkosaugos agentūra mums yra tikrai svarbi. Ji yra svarbi mūsų darbe, aplinkosaugos komiteto darbe. Ir kai kurie kolegos mm, kalbėjo apie sustiprintą bendradarbiavimą, apie galimybę sustiprinti bendradarbiavimą, nes e, pranešimų referentai tikrai norėtų daugiau informacijos iš jūsų e, komite... parlamente nėra mokslinio komiteto ir aplinkosaugos agentūra galėtų tą e, spragą sėkmingai užpildyti. Koordinatoriai parengs e, laišką ir iš, išdalins pasiūlymus, mes juos paskelbsime. ir kai, kai tik tai tas laiškas pasieks adresatus. Ačiū ir tikime sėkmingo bendradarbiavimo su jumis ir tikiuosi, kad mes sėkmingai glaudžiai dirbsime. Jūs esate laukiamas svečias šiame komitete, bet kuriuo metu. Ačiū. Tuo ir baigiame mūsų šiandienos darbo atvarkę. Noriu pasveikinti čia esančią lankytojų grupę iš Luksemburgo vertėjų raštų direktorato. Jie, tai, tai yra 16 stažuotojų atvykusių čia. Noriu pasveikinti jūs, jūs esate mūsų ateitis. Jūs tikrai atliekate svarbų darbą mums dirbantiems Europos parlamente. Koordinatorių postis prasidės 17.30. 16 punktas E, kitas posėdis, kitas posėdis bus vasaro 26-ąją, 15 valandą. 25-ąją 25 prasidės 15 val. paskui 26-ąją mūsų posėdis vyks iš ryto. Ačiū visiems ir gero vakaro.